Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gerbiami kolegos, norėčiau visų paprašyti susėsti, nes turime to jau pat pradėti balsuoti. this? Mr. Enna. Mr. Enna. Mr. Enna. Pone Enar.